Il Presidente. Eccoci. Allora, la seduta è ripresa. Tęskime darbą. Vakar darbo posėdžių protokolai yra išplatinti. Ar turite pastabų? Prašome. Jeigu